kad nebus šioje diskusijoje procedūros prašau žodžio ir taip pat klausimų pagal mėlynąją kortelę. Pirmiausia, ponė Laimdota Straujuma, Latvijos ministrė pirmininkė. Prašom. Eiropas parlamenta priekšsādātāja kungs. Labas rytas, gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai ir komisijos nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pirmininkui Šulcui už labai sėkmingą bendradarbiavimą. Didelė garbė būti čia, Europos parlamente, po šešių mėnesių intensyvaus darbo. Šiandien galime aptarti pirmininkavusios Latvijos pasiekimus. Praėjęs laikotarpis buvo labai sudėtingas ir dinamiškas laikas Europai. Tai buvo didelės atsakomybės ir unikalios patirties Latvijai laikas. Latvija mm, siekia trijų prioritetų - kompetitingos Europos, skaitmeninės Europos ir dalyvaujančios Europos. Vis dėlto gyvenimas įvedė savų korekcijų pat, prie Europos e, sienų. Vyravo migracijos krizė, buvo įvykdyti teroristiniai išpoliai ES valstybėse, o dabar visas dėmesys Graikija, nors e, Latvija vadovavo tarybai labai sudėtingomis aplinkybėmis, sukretimų ir ypatingai sudėtingų įvykių aplinkybėmis. Mūsų pirmininkavimas buvo labai sėkmingas po dešimties metų ES. Mums pavyko pasiekti strateginių savo prioritetų ir aš norėčiau pasakyti, kad mums pirmininkaujant Svarbiausias elementas buvo pilietinės visuomenės įsitraukimas ir pilietinis dialogas. Gerbiami parlamento nariai, rengintis pirmininkavimui ir pirmininkaudami mes palaikėme labai glaudų dialogą su Europos parlamentu. Ir tai buvo didelis e, Latvijos pirmininkavimo sėkmės veiksnys. Aš esu įsitikinusi, kad tik glaudžiai bendradarbiaujant Europos institucijoms mes galės, galime pasiekti rezultatų ir sustiprinti piliečių pasitikėjimą. Pirmininkausios Latvijos vardu norėčiau padėkoti Europos parlamentui už puikų bendradarbiavimą mūsų pirmininkavimo metu. Konstruktyvus bendras darbas padėjo mums ieškoti konstruktyvių, pragmatiškų sprendimų visose prioritetinėse srityse ir kasdienėme darbe. Tai leido mums taip pat e, greitai sureaguoti į naujus iššūkius ir sudėtingas aplinkybės. Kartu su Europos parlamentu ir komisija dirbome teisėkuros srityse ir pasiekėme pažangos e, susijusios su nemažai teisėkuros iniciatyvų. Iš tikrųjų pasiekėme konkrečių rezultatų. Dabar galvodama apie mūsų pasiekimus, norėčiau paminėti kelis svarbiausius, kurie yra svarbus visiems ES piliečiams. Pirmiausia, ES strateginių investicijų fondas ar EFSI. Mes e, labai džiaugiamės, kad mums pavyko pasiekti sutarimo dėl šio fondo ir jau vasarą jis pradės veikti ir pritrauks investicijas į Europos ekonomiką. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir komisijai už intensyvų darbą šiuo labai svarbiu Europai klausimu. Antras e, dalykas, kurį norėčiau paminėti, Euro, energetikos sąjunga. Mes padėjome pagrindą Europos energijos sąjungai kuria siekiama sustiprinti ES energetinę nepriklausomybę ir siekti bendrą energetikos politiką. Mes kartu siekiame užtikrinti prieinamas energijos kainas vartotojams, užtikrinti didesnį pasirinkimą energijos rinkose ir mm, užtikrinti, kad e, būtų tiekiama daugiau informacijos apie energijos tiekėjus. Pirmininkausi Latvija įstengė padėti pagrindus ES energijos sąjungos sąjungai ir tai padės mums galiausiai pasiekti energijos nepriklausomybės. Pirmininkaujantį Latvija taip pat siekia sprendimų klimato kaitos srityje. Dirbome su tikslais po 2020-ųjų ir renkiantis Paryžiaus konferencijai. Kalbant apie skaitmeninę rinką, mes visi suprantame jos svarbą, žinome, kad svarbu visuomeniai tinkamai pasirenkti skaitmeniniai erai. Todėl mes pirmininkaudami skatinome skaitmeninių sprendimų dėgymą verslo įmonėse, įmo, skaitmeninės, skaitmeninių technologijų kompetencijų didinimą ir taip toliau. Mes turime pasinaudoti visų skaitmeninės rinkos ES potencialu. Šios rinkos ateitis labai svarbi ES konkurencingumui, užimtumui ir ekonomikos augimui. Pirmininkavusi Latvija padarė viską, kad būtų priimti tinkami teisės aktai skirti skaitmeniniai rinkai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad taryboje buvo patvirtintas bendras požiūris susijęs su duomenų apsaugos reglamentu ir tai leido mums surenkti dėrybą su parlamentu birželio 24 dieną. Asmens duomenų apsauga yra labai svarbi skaitmeninės rinkos vystimosi sąlyga ir e, jie yra svarbi ES piliečių teisių apsaugai. Buvo taip pat pasiektas sutarimas dėl bendros telekomunikacijų rinkos kas leidžia spręsti tarptinklinio ryšio mokesčių ir internetinio ryšio uh, klausimus. Tai taip pat e, klausimai aktualūs visiems piliečiams. Šis susitarimas padės sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius, pradedant jau nuo kitų metų birželio 30-osios. Su parlamentu taip pat pasiekėme sutarimą dėl informacijos ir tinklų saugumo direktyvos. Tikiuosi, kad um, po to, kai bus išspręsti visi techniniai klausimai, mes jau turėsime tokį mm, teisėkuros pagrindą, kuris padės mums apsisaugoti nuo kibernetinių išpolių. Kitas klausimas - migracija. Pastaraisiais mėnesiais tai tapo vienas skaudžiausių mm, sričių ES. Taryboje buvo patvirtintos gairės. Taryba siekė pažangos, kovojant su uh, siaubingais migracijos, migracijos padariniais e, viduržėmio jūros regione. Mes e, turime užtikrinti pagalbą valstybėms narėms patiriančiams didžiausią migracijos spaudimą. Migracijos klausimas yra itin sudėtingas ir reikia tvaraus ir ilgalaikio sprendimo. Jis įmanomas tik, jei bus vadovaujamasi viso apimančių ir suderintų požiūrių Svarbu užtikrinti, kad rasti sprendimai būtų priimtini ir palaikomi visų valstybių narių. Mes turime užtikrinti pusiausvyrą tarp solidarumo ir atsakomybės. Tai yra dvi labai svarbios, du labai svarbus komponentai ES migracijos politikoje. Mes turime teikti paramą ir pagalbą tiems, kam jos reikia. Tačiau apsaugos priemonių nepakaks jei jos nebus derinamos su veiksminga nelegalių migrantų gražinimo sistema. Penkta sritis - saugumas. Šioje srityje taip pat yra daug iššūkių, kurie verčia mus iš naujo įvertinti ir išorės ir vidinį saugumą. Pirmininkaujant Latvijai taryboje buvo priimti sprendimai, kuriais siekiama sustiprinti ES vidaus saugumą. Birželio mėnesį vidaus reikalų ministrai patvirtino vidaus saugumo strategiją, kurioje numatyti prioritetai artimiausiams penkeriems metams. E, ten kalbama apie kovą su terorizmu, kibernetiniais išpoliais ir kalbama apie naujus saugumo iššūkius, tokius kaip, tokius kaip hybridinės grėsmės. Pastarosiamis savaitėmis mes vėl susidūrėme su teroristiniais iš, išpoliais. Ir norėčiau priminti, kad mes laikėmės savo pažado taryboje ieškoti sprendimų dėl domenų apsaugos paketo. Tikimės, kad galiausiai bus sutarta ir dėl keleivių domenų įrašų. Vyriausias įgaliotinės užsienio reikalams dalyvavimas buvo labai svarbus šiame procese. Šešta mūsų prioritetinė sritis - rytų partnerystė. Mes e, džiaugiamės, kad e, mums pirmininkaujant buvo siekiama stabilių ryšių su šios partnerystės šalimis, vadovaujantis taip pat diferencijuotų požiūrių. Labai svarbu toliau vadovautis šią liniją ir stiprinti rytų partnerystę. Kartu su Europos parlamentu pirmininkavusi Latvija pasiekė sutarimą dėl mikrofinansinės paramos Ukrainai. Ir mes labai džiaugiamės, kad ES įstengė išlikti vieningą, kalbant apie santykius su Rusija. Ir mes suprantame, kokie yra svarbus Minsko susitarimai ir jų laikymasis. Mūsų pirmininkavimo metu didžiausias Didelis dėmesys buvo skiriamas Centriniai Azijai. ES turi tinkamai suvokti šio regiono svarbą. Septintas mūsų prioritetas - transatlantinė priekybos ir investicijų partnerystė, ar TTIP. Ekonomikos augimui būtina pritraukti investicijas ir skatinti išorės priekybą. Todėl labai svarbu laiku baigti JAF ir ES dėrybas dėl šios e, plačios sutarties, TTIP sutarties. Aišku, Jau ir šiandien parlamente ši sutartis bus aptariama. Mes tikimės, kad Europos parlamentas parems mus siekiant šio sutarimo, nes transatlantinė partnerystė turi ne vien ekonominį, bet ir svarbu geopolitinį vaidmenį. Gerbimiai parlamento nariai, kartu su parlamentu mes labai intensyviai dirbome įvairiose srityse susijusiuose su uh, ES konkurencingumo mm, didinimu, ekonomikos su augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimu. E, kalbant apie užimtumą, mes skiriame didžiausią dėmesį toms sritims, kurios galbūt buvo primirštos, ypač ekonominės krizės kontekste mes e, galvojame apie pajamų didinimą, darbo vietų kokybę, karjeros galimybės, e, mes skatiname jaunimo užimtumo schemą, sprendėme klausimus susijusius su finansavimu jaunimo užimtumo programos. Milijardas eurų buvo skirta šiai programai, kad mes padėtume 650 tūkstančių jaunų žmonių kasmet. Aš norėčiau taip pat pakalbėti apie geležinkelių paketą, kuris taip pat yra svarbus ir gyventojams, ir pramoniai. Inovacijos šioje Tiksliau, saugom, taip pat siekime užtikrinti inovacijų apsaugą ir patvirtinti teisėkros iniciatyvas šioje srityje. Uh, Mes e, taip pat e, priemėme nemažai sprendimų žemės ūkio, sveikatos apsaugos srityse ir aš džiaugiuosi, kad birželio 25 dieną Europos komisija, taryba ir Europos parlamentas pradėjo dėrybas dėl naujos tarpinstitucinės sutarties. Tai teikia naują galimybę ES institucijoms patobulinti sprendimų prieimimo procesą. ES piliečiai tikisi, kad institucijos veiks sėkmingai ir mes privalome užtikrinti, kad šie lūkesčiai būtų pateisinti. Gerbimieji Europos parlamento nariai, pirmininkavusi Latvija dirbo veiksmingai ir intensyviai, kad galėtume sukurti saugę skaitmeninę E, Europą, kurios gyvenime dalyvauja piliečiai. Mes labai glaudžiai bendradarbiavome su institucijomis, e, Europos parlamentu ir Europos komisija ir mes tikimės, kad mūsų pragmatiškas požiūris padėjo padėti pagrindus sėkmingiams įvairių problemų sprendimams. E, Tos sprendimus turės priimti po mūsų pirmininkausiosios šalis. Ir Dabar mes per, perdodame pirmininkavimą Luksemburgui. Jiems norėčiau palinkėti sėkmės. Mes gyvename labai greitai besikeičiančiame pasaulyje, kur nuolat kyla naujų sunkumų ir naujų galimybių. Ir mes turime dirbti labai intensyviai ir ryštingai ir dirbti kartu. Tik kartu dirbdamos trys institucijos gali pasiekti sėkmės ES. Ačiū Jums visiems, ačiū už bendradarbiavimą. Ačiū, ponė Straujama. Žodis kalbėti komisijos vardu suteikiamas jos pirmininkui, ponui Junkeriu. Gerbiamas pirmininkė, ponė premjerė, mėly kolegos, ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau aukštai įvertinti Latvijos pirmininkavimo metu nuveiktus darbus. Pone premjerė, jūs minėjote, kad Latvija pirmininkavo pirmąjį kartą Europos Sąjungai ir iš tiesų, koks, kokia puikis patirtis sukaupta per tą pirmininkavimą ir e, kokie puikūs rezultatai. Ačiū Jums už tai. E, tie, kurie, tie, kuriems Europa nepatinka, nesugeba pagirti tų, kurie Europai tarnauja. Jūs tikrai atlikote puikų darbą ir norėčiau Jums už tai padėkoti. Jis buvo pavyzdinis ir pirmiausiai noriu Jums padėkoti už tai, kad e, ėmėtės kai kurių pasiūlymų, teisės aktų, kurios komisija pasiūlė tik prasidedant jūsų pirmininkamą, ypač tų, kurie susijęs su investicijų planu. Tikrai puikiai bendradarbiavote pirmininkaujantį šalis, tai yra taryba, ir parlamentas tam, kad per kelis mėnesius tie plačių žmonių projektai būtų įgyvendinti arba pradėti gyvendinti. Taigi noriu Jums už tai padėkoti ir taip pat parlamentui už jo pastangas. Jūsų pirmininkavimo tikslai buvo pakankamai ambicingi, todėl komisija e, pasiūlė kelis ambicingus projektus, kuriuos paminėjote, tai yra energetikos sąjungos, skaitminėje bendroji rinka, kapitalo sąjunga, visą tai tapo įmanoma šių projektų įgyvendinimas tik dėl to, kad jūsų pirmininkavimo metu sprendimų užmojai buvo pakankamai platus. Noriu padėkoti Jums už sugebėjimą dėrėtis, iš tiesų įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, premjerų ir užsienio reikalų ministrų vaidmenį šiek tiek pasikeitė, turime nuolatinį tarybos e, pirmininką, taigi premjerai nebepirmininkauja tarybos posėdžiams, turime vyriausiai galiotinę, kuri pirmininkauja užsienio reikalų tarybai, turime nuolatinį Eurogrupės pirmininką, taigi taip pat ir finansų ministrų funkcijos ir darbo pobūdis pasikeitė, taigi norėčiau. <clears throat> kad e, tiksliau kaip ir paskutinį kartą Luxemburgas pirmininkavo pirmink, Europos Sąjungą, man reikėjo Euro grupė pirmininkauti, Kofinui, ministrų tarybai ir aš tikrai e, prisimenu, kad tas darbas nebuvo lengvas, jūs to tarpu e, sugebėjote pasitelkusi savo darybininkės talentą e, puikiai laviruoti tarp visų šių institucijų ir pareigybių E, mes e, premjerai, e, prezidentai esame genijai, tačiau be tų, kurie, nesu, kurie dirba tą tikrąjį darbą, nepastebimą, mes paprasčiausiai būtume nieko verti. Norėčiau pagirti, naudodamasis progą, ir Latvijos valstybės tarnybos pareigūnus. Jie tikrai savo darbą atliko puikiai. Šiandien e, mes e, <clears throat> taryboje turime svarstyti ir padėti Graikijoje ir tai, kas joje vyko ne per seniausiai. Norėčiau tarti apie tai dabar keletą žodžių. Vokietijos žiniasklaidoje yra pranešimo apie tai, kad Junkeris kažkur pasislėpė, dingo. Aš e, prašau jūsų iš anksto nesidžiaugti. Aš e, nei sekmadienį vakare, nei vakar nevertinau Graikijos referendumo rezultatų, kartais turėtume e, ir tokią galimybę numatyti arba numatyti galimybę prieš vertinant pagalvoti. Aš niekur nepasislėpiau. Aš pirmą kartą įvertinu Graikijos referendumo rezultatus čia, Europos parlamente, kuris ir yra demokratijos simbolis. Greiti vertinimai ir interviu spaudoje negali pakeisti diskusijų Europos parlamente. Mes turime arba gerbti Europos parlamentą, arba dalinti e, staigius interviu. Aš e, turiu pirmiausiai atsiskaityti Europos parlamentui, todėl tų interviu ir nedalinau. norėčiau pasakyti štai ką, nors neturėčiau tos kalbėti dabar. E, vaidmuo Europos komisijos e, Graikijos krizės kontekste, kai kuriuose valstybės narėse buvo griežtai kritikuojama, pirmiausiai tas, tose šalise, kuriuose kalbama tą pačią kalbą, kurią aš dabar kalbu. Taigi parlamentas arba turi norėti, kad e, komisija būtų politinė institucija ir steigti jai galimybę pateikti politinius vertinimus arba e, e, komisija turėtų būti tik tai valstybės tarnautojų institucija. Tuo tarpu aš nesu valstybės tarnautojas, aš esu politinis pareigūnas. Politikas ir nepaisant to mane stepina kad kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę Graikijos krizės atveju ir kalbėti apie eurozonos ateitį, tačiau tik ne komisijos pirmininkas, aš neleisiu man užčiaupti burnos. Ir taip pat noriu pridurti, kad tas pats pasakytina ir apie Europos parlamentą ir jo pirmininką. Europos parlamento pirmininkas reguliariai dalyvauja vadovų tarybos posėdžiuose ir E, mato, tiksliau pristato Europos parlamento poziciją, nuotaikas ir nuomonės, e, galbūt ir ne visiems įprastu arba maloniu būdu. Įsivaizdavimas, kad Europos parlamento pirmininkas atvyksta į vadovų tarybą, pasako savo kalbą ir iš jos išeina ir po to turi būti, turi tylėti, kol vėl bus įleidžiamas į kitą vadovų tarybos posėdį, yra klaidingas įsivaizdavimas, Europos parlamentas nėra popierinis tigras ir e, Europos parlamentas turi teisę ir tarp vadovų tarybų posėdžių vertinti vykstančius procesus, pareikšti savo nuomonę, sudėkingas Europos parlamento pirmininkui už tai, kad jis labai dažnai kalba Europos parlamento vardu, nors ir ne visą laiką turėtumas sutinkamus įgaliojimus, aš jų taip pat ne visą laiką turiu. Ir, ir e, kartais įžūliai, kartais e, paaiškinamai, kartais švelniai dalyvauja diskusijose. <clears throat> Europos parlamento pirmininkas elgesi taip, kaip ir turi elgtis. Šiandien mes Europos parlamente svarstame padėti Graikijoje ir teisingai darome. Visi teigia, kad turime gerbti referendumo rezultatus. Aš tą ir darau. Tačiau aš manau, kad Graikijos, aš norėčiau suprasti e, tą Graikijos tautos e, referendumo rezultatą, kadangi buvo žmonėms užduotas klausimas, kurio negalima užduoti, nes e, Aš galėčiau dabar jūsų paprašyti, koks klausimas tam buvo užduotas referendume. Tačiau nenorėčiau čia <clears throat> taip smarkiai jokauti dabar. <clears throat> Pirmininkas. Pone Junkerį, palaukite truputėlį. Aš e, tikiuosi, kad e, aistros dabar nurims ir tada galėsime tęsti diskusijas. Jūs galite replikuoti ponius ir ponai, tačiau negalite e, kalbėti, kol jums nebuvo suteiktas žodis. Pone, mielas kolega, mes jūsų dvi savaitės nematėme posėdžių salėje, o dabar leidžiu ponui Junkeriu kalbėti toliau. Man nelabai patinka, kai man, mane nutraukia kalbant, tačiau kartais reikia ir su tuo taikstytis. Manau, kad mes turime diskutuoti apie tai, ką reiškia būtinybė gerbti referendumo rezultatus, turime suvokti, ką nusprendė Graikijos tauta, Graikijos žmonės pasakė ne trijų institucijų tekstui, kuris jau buvo pasenęs dar uh, ilgai iki referendumo. Aš intensyviai Dėrėjausi su Graikijos vyriausybė ir ministru pirmininku, kuris puikiai supranta, kad tai, kas, dėl ko balsavo Graikijos žmonės, nėra aktualus dokumentas. Todėl šiandien vakare jau Šiandien naktį aš paraginau Graikijos premjerą man paaiškinti referendumo rezultatus, nes e, klausimas, dėl kurio buvo balsuojama, yra seniai nebeaktualus, seniai pasenęs ir visi tą puikiai žino, tie, kurie dalyvauja dėrybų procese. Tačiau dabar galų galę nėra taip svarbu e, pradėti gilintis į teisinius niuansus, mes turėtume užgniaušti savo e, mažus ego ir mano didelį ego E, uždaryti skliaustelius ir dabar e, svarstyti dabartinę padėtį, o padėtis yra tokia, kad aš kaip ir anksčiau manau ir manysiu tą iki savo gyvenimo pabaigos. Aš noriu, kad e, Graikija neišstotų iš ES, iš eurozonos, aš pasisakau prieš Graikijos išeimą. Kai kurie ES mano, atvirai arba slaptai, kad Graikijos išstojimas iš eurozonos būtų naudingas ir netgi to siekia. Aš esu sukaupęs tam tikros gyvenimo patirties, o ji parodo, kad paprasti atsakymai į paprasti problemų sprendimai dažniausiai būna neteisingi. Aš pasisakau prieš paprastus sprendimus ir Europoje tokių sprendimų nėra. Europoje reikia nuolat ieškoti kompromisinių sprendimų ir būtent e, šios užduoties ėmėsi Europos komisija ir mes e, jos toliau neatsisakome. Aš ir toliau norėčiau, kad e, didinga graikų tauta nemanytų, kad mes norėtume ją išmesti iš ES. Niekas neturi teisės norėti išmesti graikų Ir kadangi taip jau yra, komisija dės visas pastangas tam, kad darybos su Graikija vėl prasidėtų, nes e, kaip atrodytų ES, jeigu staiga nustotume vieni su kitais kalbėtis, jeigu Europos tautos nustotų kalbėtis tarpusavyje, tai uh, pradėtų, prasidėtų ES pabaigos pradžia ir aš manau, kad dabar išaušo valanda tų, kurie vadovaudamasi sveika išim, išmintimi turėtų vėl ir e, sveikais jausmais turėtų sėsti vėl prie darybų stalo. Aš apgalėstau, kad reikės delegacija pastraukė iš darybų, Europą taip nesielgiama, Europoje derimasi iki paskutinės sekundės, Graikijos vyriausybė taip nepasielgė ir tai buvo didelė klaida tai, kad šiandien vėl e, turime susėsti prie bendro stalo ir savaimas suprantamas dalykas Europoje turime ieškoti bendro sprendimo, šito sprendimo nerasime per vieną dieną. Ir jeigu šiandien toks sprendimas būtų, tai jis vėlgi būtų per daug paprastas. Tačiau šiandien mes nutiesime kelią tolesniems bendriems pokalbėms, tarpusavio supratimui, vadovaudamiesi tolerancijos dvasės, tenksimės viską sutvarkyti. O to siekdami turėtume atsisakyti retorinių pamokomųjų kalbų. Ir noriu pasakyti čia Europos demokratijos šventovėje kad negaliu taikstytis su tuo, kad institucijų atstovai, juo labiau e, tikrai negaliu taikstytis su komisijos ir ES institucijų kitų lyginimų su teroristais, e, kaip buvo padarytas veikas vyriausybės pusės, tačiau <clears throat> visi Dėjo pakankamai daug pastangų, kad tas aistros nurimtų ir jeigu būtume tų pastangų nedėjo, tai e, e, vėlgi šiandien vakarė negalėtume susirinkti prie darybų stalo ir padėjai šalį tos e, retorinius posūkius posakius, retorinės kalbas, stengsimės rasti bendrą sutarimą. Europos komisija pirmiausiai norėtų išsiaiškinti, ką reiškia referendumo rezultatai, nes yra sakoma, kad nebuvo ištartas ne Europoje, nebuvo ištartas ne eurui e, ir tai, to negalima traktuoti taip pat kaip ir ne Europos institucijų pasiūlymui, nes jie nėra e, aktualūs, e, yra pasenęs, taigi Graikijos vyriausybė šiandien Briuselė turi mums paaiškinti, E, kaip įketin dabar išeiti iš šios e, sudėtingos padėties, e, komisija savo ruoštų ir jos pirmininkas yra pasirengę dėti visas pastangas tam, kad per priimtiną laikotarpį pasiektume susitarimą. Graikai ir europiečiai gali pasitikėti Europos komisijos gerą valią. Ačiū uždėmesį. Ačiū komisijos pirmininkui, dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Manfredas Weberis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiame tarybos pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė. Norėčiau, norėčiau padėkoti tarybai Latvijai, Latvijai, e, kuri ką tik pirmininkavo, už tai, kad buvo investicijų paktas e, sudarytas ir dirbtate kitais prioritetais, dėl ko reikėtų jūs pasveikinti. Ir ministrai pirmininkai Straujumai noriu padėkoti už griežtą ranką, už aišku kursą. Ir tos pirmos trys eilės netgi parodo, kokia pažangi yra Latvijos vyriausybė. Tik moteris sėdi pirmosiose trise, trijose eilėse, taigi tikrai puikiai jūs vertiname. Mm, mūsų E, biure parlamento yra 50 procentų moterų, taigi jūsų e, rodiklis tikrai labai pažangus. Ir tikriausiai suprasite, kad e, reikia kalbėti apie tuos dalykus, kurie yra mums visiems sudėtingi. Prieš keletą metų 14 procentų Latvijos, bet Latvija buvo ryštinga, buvo drasi, daug kur taupė, daugelės ryčių taupė ir štai šiandien jau 2 procentai augimo ir tai yra indėlis prie ES bendrodaus produkto augimo. Taigi taip, tai kaip be pavadinsi tą situaciją, bet jeigu mes parodysime užtektinai e, ryšto, ką nors pakeisti, taip ir bus. O jeigu nesimsime taupimo priemonių, tai nieko gero nepasieksime. Ir Latvija yra puikus to pavyzdys. Kitas dalykas dėl demokratijos. Ką, ko pasimokėme sekmadienį? 61 procentas graikų nebenori taupyti dar daugiau negu kad taupama dabar. O kaip būtų kur nors kitur Suomijoje, pavyzdžiui, Suomijoje balsuotų žmonės ir sakytų, nenorime skirti savo pinigų Graikijos gelbėjimui. Ar tai yra prasta demokratija dėl to, ar, ar piliečiai dėl to yra blogi, kad nenori skirti savo pinigų tokiems dalykams? Nacionalinė perspektyva be abejo egzistuoja ir yra svarbi, bet Europa dėl to e, nepasislinks į priekį, nepasistumės į priekį. Todėl reikėtų ne kontratakuoti, bet tiesiog ieškoti kompromisu. Todėl sekmadienis nebuvo gera diena Europai Europai buvo pakengta ir plojimai mm, dėl žinučių spaudoje pasigirdo salės kairėje ir dešinėje ir vėlgi matome, kad jie tikrai nepasisako už vieningą Europos idėją. Ponios ir, ponus, ponios ir ponai, manau, kad toji mintis dėl nesažiningo e, elgesio, dėl nesažiningų susitarimų yra tikrai absurdiška. Komisijos pirmininkas su savo komanda kartu tikrai siekė um, adekvataus sprendimo. 5, 35 milijardus eurų norėta skirti papildomai ekonomikos augimui Graikijoje gaivinti ir skatinti. Tačiau Graikija ir tokius dalykus e, lengva ranka atmetė. Taigi taip, siūlymas buvo labai adekvatus tačiau nebuvo priimtas ir net neįsivaizduoju, kaip dabar galima dar toliau plėtoti tas dėrybas, ką dar pasiūlyti. Čia tikrai reikės labai jau kūrybingai viską pasižiūrėti. Jūsų laukia sunkus darbas. Graikijos padėtis tikrai sudėtinga. Ji jau daug turėjo taupyti, ekonomika e, smuko, tačiau ir toliau problemos tęsiasi. Bankai uždaryti, sunku gauti vaistų ir už juos susimokėti. Ir už visus tos dalykus atsakinga taip pat ir Sirizas, ir Ciriza, ir taip pat ponas Cipras turi prisimti atsakomybę. Ir kai šiandieną kalbame apie Graikiją, turime galvoje susiskaldžiusią šalį, o tai lėmė kaip tik Cipro politika. Tai nėra geras vedlys Graikijai. Ir reikia prisiminti tai, kad e, Europos idėja paremta principais e, - laisvė, demokratija, solidarumu, bet taip pat ir um, vertybėmis ir taisyklėmis, kurių paisome. Taisyklės būtinos ir mes visi žinome, kad sutarčių turi būti laikomasi. Tai yra mūsų visų bendras požiūris Europoje ir aš tikiuosi, kad prie tos minties dar bus grįžta, kad taisyklių visi turi laikytis. Dėkoju. Žodis teikiamas e, SRD frakcijos pirmininkui, ponui Pitela. Dėkoju, ponė pirmininkė. Latvijos pirmininkavimas turėtų būti įvertintas už gerą valią, už parodytą ryštą ir už puikius rezultatus. Ypatingai investicijų plano ir tarptinklinio ryšio, prieimimas ir tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas e, yra svarbus dalykai, bet nežiūrint to be abejo piliečių akis į vairius tarybos, vadovų tarybos susitikimus žvelgia nerimastingai. Pabėgėlių problema, e, sprendžiama kiti dalykai. Ir dabar turime iš tiesų įvykdyti visas mums keliamas užduotis ir pripažinti, kad atsidūrėme kryškelėje. Nemanau, kad yra kokia nors alternatyva susitarimui Graikijos su savo kreditoriais. net nesinori pagalvoti apie tai, kas nutiktų, jeigu nebūtų susitarta, kadangi taip atvertume plačiai duris visiškai katastrofai, žlugimui ir ne tik Graikijos, bet taip pat ir Europos ateičiai. Todėl komisijos pirmininko Junkerio žodžius tikrai suprantu ir jį remiu. Dėkoju jam už pasišventimą ieškant sustarimo tikrai reikia susitarti su kreditoriais. Na ir socialistai, ir graikijos socialistai tikrai labai aiškiai kalba, kad nenori išstoti iš eurozonos, kad nori bendros valiutos ir nori garbingo sustarimo, garbingo sprendimo. Ir kreditoriai taip pat turėtų tą žinę išgirsti bei žvelgti situaciją lankščiau. Jau vakar finansų ministras vienas sakė, kad Graikijos išstojimas iš euro zonos yra vienintelis tikras sprendimas, tačiau mes pasisakome prieš tai. Mes esame prieš bet kokią konfrontaciją, prieš žaidimą Graikijos tolesnių e, likimų, kuris dabar yra pastatytas ant kortos. Turime elgtis protingai ir taip turi daryti ir Europos vadovai susitikę ir kalbėdami apie tolesnius sprendimus. E, taip pat be abejo yra netoleruotina, kai kreditoriai yra e, pavadinami teroristais. E, taip, taip pat nedėrėtų daryti. Reikia dirbti konstruktyviai. Ir vadovų ar ministrų susitikimai turėtų būti tas tiltas, kurį galima būtų nutiesti tinkamo sprendimo link Ir taip pat, bet kokią kainą reikėtų išvengti bankų žlugimo. Turime toliau užtikrinti jų sklandų veikimą. Gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiama tai ministrė pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, mes turime išvengti to, kad Graikija išstotų iš euro zonos, nes Toks žingsnis reikštų ir visos eurozonos žlugimą, taigi visi kartu suremkime pečius ir dirbkime Europos labui. Ačiū ponui Pitela, toliau e KR frakcijos vardu ponas Zylė. Cienėjama premjer ministra komisijas prezident, man ir uh, e, gotas. Pirmininkė, komisijos pirmininkė, aš kalbu savo frakcijos vardu ir norėčiau paminėti mūsų ministrai pirmininkiai už puikų pirmininkavimą. Kaip sakė kolega, tikrai tik moteris pirmose trijose eilėse sėdi galbūt iš tikrųjų tai viena iš tų sąlygų nulėmusių pirmininkavusios valstybės sėkmę. Ir matome, kad tikrai nėra lyčių neligybės, bent jau pirmininkavimo pirmininkavusios Latvijos e, gretose. Iš tikrųjų buvo pasiekta nemažai rezultatų mūsų pirmininkavimo metu. Ir buvo pasiekta nemažai pažangos e, daugelį teisėkuros aspektų, pavyzdžiui, bendra rinka, kuri yra vienas prioritėtų mūsų frakcijai, telekomunikacijų dokumentų rinkinys, kuris padės toliau skatinti skaitmeninę darbo atvarkę, spręsti asmens domenų apsaugos klausimai e, ir kiti bendros rinkos aspektai, tokie kaip, pavyzdžiui, transporto sektorioje geležinkelių paketas, energijos sąjunga Taigi visą tai leis Europai judėti labai konkrečia kryptimi. Mano nuomonė, jeigu pirmininkas Junkeris pažada, kad bus kažkas padaryta per artimiausius šešis mėnesius, tai taip ir bus, nepriklausomai nuo to, kokia valstybė pirmininkaus, ar iš vis nebus jokios pirmininkaujančios valstybės. Taigi, iš tikrųjų, Junkerio planas e, šiuo požiūriu yra svarbus ir e, svarbu galvoti apie geografinės, uh, aspektus įvairių prioritetų įgyvendinimo, o pirmininkaujant e, Latvijai, rytų partnerystės viršūnių susitikimas buvo vienas svarbiausių e, įvykių. Gruzinai jaučiasi nusivylę, jie e, jaučia, kad liko kitoje įtakos sferoje. Mes turime pripažinti, kad Jeigu mes norime vengti konfrontacijos su Rusija, tai galbūt turėtume šiek tiek kitaip suformuluoti e, savo prioritetus ir gaila, kad ir Ukraina, ir Gruzija jaučia, jaučiasi nusivylusios. Aš e, Sutinku, kad daugelis mūsų sprendžiamų e, klausimų, taip pat ekonominių klausimų, yra sudėtingi, o kalbant apie Graikiją, manau, kad reikia ieškoti sąžiningo ir teisingo sprendimo. Ponas Verhofstadt Aldė vardu. Taip, aš, ponas Junkeri, visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Išlaikykime blaivų protą ir elkimės ramiai, nes iš tikrųjų daug neatsakingų balsų pasigirdo per paskutinės porą trejata dienų kalbama apie Graikijos pasitraukimą, tarsi tai būtų faktas, labai įmanomas faktas, nors iš tikrųjų mes kalbame dabar apie vieningą pinigų sąjungą, veiksmingą pinigų sąjungą, kurioje būtų įmanoma išspręsti tokias problemas. Mes kalbame dabar istorinio dydžio skolą 300 milijardų eurų ir tai yra 15 trilijonų eurų turinčią bendrą vertę rinkos sąlygomis. Taigi tokia realybė. Tokio masto ekonomikoje negalime išspręsti štai tokios konkrečios problemos. Taigi, iš tikrųjų, grįžkime prie blaivaus mąstymo. Taip pat ir Tarptautinis valiutos fondas iš pradžių patikė pasiūlymą, porą dienų vėliau paskelbė dokumentą, kur sakoma, kad e, tas e, susitarimas ar tas pasiūlymas yra netvarus. Tai ar čia atsakomybės pavyzdys? Panas Junkeri, mes turime laikytis naujo požiūrio, turim pripažinti, kad e, neveikia kol kas tie sprendimai, kuriuos mes taikėme, spręsdami Graikijos problemą. Nemažai politinių lyderių ES sako, kad Cipras turi pateikti dabar tikrą reformų paketą. Ne kažkokiu apskaitos priemonių rinkinį, bet pasiūlymą dėl tikrų realių e, reformų. Reikia iš tikrųjų spręsti sisteminės problemas, apie ką nekalbama dabar. Nekalbama apie korupciją, nekalbama apie didžiulį valstybės tarnautorių e, sektorių. Galiausiai privatų finansų sektorių, apie privatos finansų sektoriaus kūrimą. Apie tai nieko nekalbama. Cipras turi pateikti realius pasiūlymus, o jis tiesiog pabėgo nuo dėrybų stalo. Ir galiausiai kartu turime valdyti skolą ES. Jeigu mes jau nusprendėme gelbimo fondą per keletą metų, bet tada dar neturėjome tokių problemų kaip dabar. Taigi mes turime priemonių, kuriomis galime spręsti šios dienos problemas. Ir galiausiai mes turime padėti Graikijai Bent jau Europos komisija turi įgyvendinti skubių priemonių, kurios padėtų graikams, jeigu nenorime padėti Graikijos vyriausybei, Graikijos šeimoms, Graikijos žmonėms reikia mūsų pagalbos. Sėkmės per artimiausius mėnesius. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponia Hams. Ponia pirmininkė, ponia premjerė, ponios ir ponai, iš tiesų labai nekantriai laukiu, kol pamatysiu, kaip Cipras šiandien vakare atsovaus Graikijai, nes jam tikrai bus labai sudėtinga atsovauti tiek tiems, kurie ištarė ne, tiek tiems, kurie ištarė taip per referendumą, nes jo dabar svarbiausia užduotis suvienyti savo šalį, savo tautą, nes tik vieninga Graikija turės galimybę sėkmingai dėrėtis Briuselėje. Raginimai, kurie buvo išsakyti pono Cipro adresu per praėjusius keletą dienų daugumai jų pritariu, tačiau taip pat e, noriu pasakyti, kad nepritariu e, kai kuriems raginimams išsakomiems ponios Merkel adresu ir e, sutinku su ponu Junkeriu, nes kai Bild laikraštė šiandien parašyta, kad mums reikia geležinės kanclerės, šiuo metu, tai aš manau, kad to nereikia, noriu vokiečiams priminti, kad e, jeigu būtume turėję reikalų su geležiniais kaimynais visą laiką istorijos eigoje, tai dabar ne, būtume sukūrę tos Vokietijos ir tokios Europos Sąjungos gebančios prisimti atsakomybę. Aš manau, kad tos reformos, kurios minimos TVF dokumente, TVF dokumente aiškiai kalbama ne vien apie būtinybę mažinti įsiskolinimą e, ir padaryti tą skolą tvare Graikijos, tačiau taip pat ir ragina vykdyti socialinės reformas. E, pone premjerė, e, mane žavi jūsų šalis, kuris susiduria su žemės problemas, tačiau demonstruoja puikią europinę dvasę ir aš tikrai norėčiau, kad e, Latvijos jaunimas, Baltijos šalių jaunimas ir Graikijos jaunimas susitartų tarpusavyje, kaip reikėtų suvokti demokratiją ir ją gyveninti. Aš manau, kad būtent naujos šalis turėtų tapti tuo e, tiltų jungiančiu e, kitas ES valstybės šioje situacijoje. Noriu padėkoti Latvijos pirmininkavimą ir linkiu sėkmės Europai. Ponas Natė, FDD frakcijos vardu dabar kalbės. Pane pirmininkė, premjerė, jūs kalbėjote apie tai, kad e, Latvija puikiai atliko pirmininkavimo darbą. Aš tikrai negaliu patikėti savo ausimis. Aš e, galiu e, pasakyti labai tiesiai šviesiai, kaip yra įprasta Šiaurės Anglijoje. Jūsų pirmininkavimas buvo visiška katastrofa Pažiūrėkime, kas įvyko per tą laiką. Vladimiras Putinas ir toliau vadovauja Europos Sąjungai. Ukrainoje konfliktas nesprendimas 500 tūkstančių migrantų viduržėmio jūros regione, kiti 500 tūkstančių laukia savalės, kada galės atvykti. euro e, justas vakar pripažino, kad Islamo valstybė siunčia kovotojus į mūsų kontinentą tais migrantų laivais. Ir visi šie procesai vyko, ponė premjerė, jums pirmininkaujant, iš tiesų tie pirmininkavimo rezultatai tikrai nėra labai geri. Jūs iš tiesų nieko nepadarėte, e, kai ES birėjo į Šipus. Ir e, galiausiai aš norėčiau, kaip euroskeptikas, kad Latvija ir toliau dar šešis mėnesius pirmininkautų Europos Sąjungai, tada Europos Sąjunga tikrai galėtų subirėti iš kutelius. Mm-hmm. Das Wort hat jetzt für die ENF Fraktion Herrn ENF Fraktion vardu Pozbolal. Ačiū, pan pirmininkė. Noriu kreiptis į e, tarybai pirmininkaujančios šalies atstovus. Nepaisant to, kad kad yra trys eilės moterų, nereiškia sėdi, kad e, pirmininkavimas vyko sklandžiai, tikrai mes neturėtume teikti, kad trys eilės moterų gali pirmininkauti geriau negu trys eilės vyrų. Šios veidmainystės turėtume atsisakyti. E, pone Junkeri, ar žinote, kiek kainuoja litras pieno, kilogramas duonos? ar litras benzino, jūs kalbate apie didžiulės sumas, apie koncernus, jūs priestate pripratęs, tačiau žmonės paprasti iš gatvės sprendžia visai kitus klausimus. Štai matome Vokietijos vėliavą, ES vėliavą. Aš e, Nenorėčiau, kad vokiečiams reikėtų pasirinkti tarp Vokietijos ir Europos. Jeigu toliau taip elgsimės, tai Europa tik mažės. Mes dabar negalime leisti vokiečiams komanduoti Europoje. Jau turėjome nacionalsocializmo laikotarpį, tikrai nenorime turėti ekonominio nacionalsocializmo laikotarpį, turėtume vertinti viską šiek tiek kukliau, kas įvyko dabar su tais milijardais, kaip juos buvo panaudoti. Dešinė rankoje laikau euro, kairėje toletinių popierių. Jūs vieną paverčiate kitu e, savo darbu. Jūs visiškai neatsižvelgėte į piliečių lūkesčius, turėtumėte atsistatydinti ir atsiprašyti Graikijos už tai, ką jai padarėte, kaip ir visos Europos, nes jūs tiesiog nustumėte mus prie bedugnės krašto, ekonominės bedugnės krašto, nes mus baigia užplūsti nelegalus migrantai, kalbėtas yra nutraukiam. Žodis yra dabar suteikiamas poniai Morvainė prisijungusių e, parlamentarų atstovai. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, atstovauju tautai, kuri su kuria elgiamasi kaip antrarūšė. Todėl e, daug e, lūkesčių siejau su, laikio, su Latvijos pirmininkavimu. Ir vertindama šios dienos diskusiją galiu pasakyti, kad tarybos atstovė kalba arba pučia į vieną dudelę, kaip ir, su, kaip ir ponas Junkeris, Mm. Džiugu, kad šiandien jis niekam nedalina antausių, tik tai žaidžia savo išmaniojų telefonu. Taigi jūsų kalbos tonas buvo toks pats susvetimėjęs kaip ir pono Junkerio. Jūs e, visiškai neišmanote paprastų piliečių problemų. Jūsų pirmininkavimo užduotis turėjo būti suteikti informaciją apie varganą Graikijos padėtį į buvusių komunistų valstybių sudėtingą padėtį, pietų Europos valstybių sudėtingą padėtį. Jūs e, nebandote aiškintis, kodėl žmonės emigruoja, taip pat ir iš jūsų šalies, kaip ir iš mano, tačiau pirmiausiai iš Graikijos arba iš kitų pietinių Europos Sąjungos valstybių. Kai noriu paklausti, kiek laiko dar e, mes turėsime tą suskirstimą į pirmarūšės ir antrarūšės tautas ir šalis apie tai, pirmininkaujantį Latviją turėjo kalbėti ir būtent to iš jūsų laukia ir tikisi piliečiai. Žodis dar kartą suteikiamas komisijos pirmininkui, pana Junkeriu. E, e, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs, je voudrais dire à la fin de cette. Noriu pasakyti diskusijų pabaigoje, kad tie, kurie be jokios priežasties įžeidinėja pirmininkaujančią Latviją, yra neteisus. Latvija per savo pirmininkavimą nuveikė puikų darbą ir aš noriu griežtai atmesti šias kvailas ir nepagristas, nepateisinamas atakas ir išpolius. Dabar grįžkime prie šiandien svarstamos temos, tai yra Graikijos klausimo. Noriu pasakyti, kad komisija dės visas pastangas, kad pasiektume susitarimo. Turime suvokti, kad eurozona sudaro 19 demokratinių valstybių ir kad būtina paisyti visos eurozonos interesų ir kad būtina gerbti taip pat atskirų valstybių pasirinkimą E, kad viena demokratinė šalis nėra vertingesnė už kitas 18 demokratinių šalių ir piliečiai taip pat yra vienodai vertingi. Trečia, baikite šitus plepalus apie tai, kad aš žaidžiu savo išmaniojų telefonu. Aš e, dabar susirašinėjau su e, Graikijos premjeru trumposiomis žinutėmis, nežinau, ar jūs turite tokią galimybę, tačiau aš turiu tą daryti ir aš dirbu savo darbą, o ta plepalai jūsų čia yra visiškai ne vietoje. <clears throat> Kitas dalykas, e, bandyti e, sudaryti vaizdą, kad uh, komisijai institucijoms nerūpi pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas, tai yra visiškas populizmas ir e, visiška demagogija. Aš kiekvieną savaitę sustinku su Graikijos piliečiais, aš nekalbu vien apie vyriausybės atstovus ir politinių partijų atstovus, aš kalbuosi su Graikijos piliečiais. Ir esu vienas iš tų, kuriems be nedaugiausiai rūpi Graikijos gyventojų ir piliečių darbo ir gyvenimo sąlygos ir nebandykite čia sudaryti įspūdžio, kad mums greikio žmonių situacija nerūpi. Tačiau e, kiekvieną dieną rūpindamasis greikio žmonių padėtimi aš nepamirštu ir kitų, nes nuo nedarbo ir skurdo kenčia visa Europa. Yra E, valstybių, kuriuose minimali alga yra mažesnė už Graikiją, yra tokių šalių, kuriuose e, labai daug žmonių e, gyvena žemiaus skurdo ribos negu Graikija, taigi turime matyti visą tikrą vaizdą ir nepasiduoti kai kuriems demagogams ir populistams bei jų įtikinėjimams. Dėkime visas pastangas, kad padėtume Graikijos žmonėms, Graikijos piliečiams, kurių e, labai didelė dalis gyvena sunkiamis sąlygomis, tačiau nepamirškime ir visų kitų. Mes turime tarnauti Graikijai, tačiau taip pat ir Europai nepamirškime Graikijos, tačiau ir likusios Europos taip pat nepamirškime. <clears throat> Ačiū ponui Junkeriui. Pone temas turite teisingai, man atrodo, laikyti kortelę, nes tas X nesuprantu, ką reiškia. Ponius ir ponai, prieš suteikdama žodį poniai straujumai. Frau Strajuma, bevor ich Ihnen das Wort noch mal gebe. Pone Straujuma, prieš Jums suteikdamas žodį, manau, tikrai labai didelės narių daugumos vardu noriu padėkoti Jums už darbą Latvijos pirmininkavimo metu. Aš visos mūsų institucijos vardu noriu tai pareikšti. Ir tikrai reikia pripažinti tai, kad mažai valstybei yra labai didelis iššūkis pirmininkauti visai Europos Sąjungai ir jūs to iššūkiu puikiai susidorojote. Nuoširdžiai jums už tai dėkojame. Dabar žodis teikiamas poniai Straujumui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man buvo malonu diskutuoti su jumis, kalbėti apie Latvijos pirmininkavimo rezultatus, nors be abejo visi suprantame, kad e, aktualiausias dalykas šiandien yra Graikijos atvejis ir tam skirime visą savo dėmesį. Iš tiesų, Graikijos e, situacija atsispindi visur kur ES darbo tvarkės punktuose vyksta diskusijos diskusija tarp ES ir Graikijos visai netrukus e, finansų ministrai vėl susitiks ir aš pati iš Europos parlamento vyksiu tiesiai į Bruselį, kad e, galėčiau dalyvauti e, specialiame vadovų tarybos sustikime šiuo klausimu. Na ir tikimės, kad bus mums pateikta vizija dėl to, kaip toliau reikėtų dirbti su Graikija. Iš tiesų, Latvija kiek anksčiau įveikė finansų ar ekonomikos krizę, mes susitvarkėme su biudžetiniais iššūkiais savo laiku ir tas tinkamas laikas be abejo yra labai akcentuotinas dalykas, bet kuri papildoma pragaišta minutė reiškia ir papildomus nuostolius. Ir tikiuosi, kad naujasis Graikijos finansų ministras ir taip pat Graikijos premjeras pagaliau pateiks konstruktyvių pasiūlymų. Na ir baigdama, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Europos komisijai. Mes visi kartu tikrai rasime sprendimus e, sudėtingiems iššūkiams Europos darbo tvarkėje ir tikiuosi, kad Europa per tuos praėjusius šešis mėnesius kiek geriau susipažino su ta e, maža Šiaurės Rytų Europos valstybė, kuri yra e, atvira ir taip pat e, siekia išsaugoti savo tradiciją ir istoriją. Taigi ačiū Jums ir gero ateinančio pusmečio visiems. Ačiū, ponė pirmininkė ponė, ponė ministrė pirmininkė ir ponai ir ponios, ponas Licas man pateikė vieną prašymą. E, jo paskutinis posėdis šiandieną yra parlamento nario, taigi manau turėtumėm suteikti progą jam e, pasisakyti ir pateikti asmeninį pareiškimą. Dėkoju. Pirmiausia, reiktų pasakyti, jog tautai buvo meluojama. Mes juk norime išlaisvinti žmonės. Vedame juos į būtent, būtent tokio tikslo link. gyvenime kalba net apie kovą, cituojant senovės graikų kalbą, o dabar latiniškai dar taip pat kai ką norėčiau padėk, pa, pacituoti. Δύο, και τα δύο αυτά κείμενα είναι η απάντησή μου Pone pirmininkė, manau, tikrai suprantate latinų e, kalbą, supratote, ką pasakiau. Ir noriu padėkoti Jums, ponė pirmininkė, už, už Jūsų užimtą poziciją. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt der Bericht von Herrn